ir vėl sudrebėjo žemė. Vėl maždaug 700 žmonių neteko savo gyvybės. Išaugo materialinė žala, kuri ir taip e, prieš keletą savaičių buvo ištikusi Turkijos gyventojus. Mes reiškiame solidarumą su e, Turkijos gyventojais. Italijoje ir Prancūzijoje taip pat būta mirtinų aukų, taip pat materialinių nuostolių. Mes vertiname gelbėjimo tarnybų, vietos valdžios tarnybų darbus šioje srityje. Taip pat gedime kartu su savo giminaičių ir artimųjų netekusiomis šeimomis, šeimos nariais. Taip pat užjaučiame tuos, kurie prarado visą savo turtą ir dabar gyvena be stogo virš galvos. Dar keletas informacijų. E, paskutinėmis spalio dienomis viešėjau Libijoje, susitikau su prezidentu valstybės institucijų atstovais, kalbėjome apie demokratijos kūrimą, e, rinkos kūrimą. E, Libijos žmonės labai tikisi ES paramos. E, Taip pat ypač nepriklausomų institucijų demokratijos kūrimo srityje, naujų struktūrų dėgymo srityje. Jie labai atviri ir pasirengę bendradarbiauti. Aišku, jų nereikia versti dirbti, tačiau jie labai mielai kalbėjo apie galimas bendradarbiavimo galimybės. Taip pat viešėjau Tunise, kur um, kalbėjausi su premjeru, Centrinio banko atstovais, taip pat keturių pagrindinių partijų laimėjusių rinkimus atstovais. Čia taip pat pastebėjau labai atvirą požiūrį į ES. Man buvo pasakyta, kad jie neturi jokio kito pasirinkimo. Vienintelis pasirinkimas yra ES. Aš e, kartu su Tuniso atstovais kalbėjau apie demokratinės valstybės kūrimą. Taip pat apie tai, kad visi žmonės, taip pat ir moterys, turėtų dalyvauti valstybės gyvenime. Turi pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias teikia atvira visuomenė. Visos rinkimus laimėjusios keturios partijos yra pasirengusios dirbti, kurdamos demokratinį Tunisą, taip pat bendradarbiauti su europiečiais. Taip pat maždaug prieš savaitę viešėjo vakarų Balkanuose, Horvatijoje, kuri e, ketina įstoti į ES, taip pat viešėjo Serbijoje, kur labai svarbu sureguliuoti Kosovo klausimą ir kuri, reikia pripažinti, įgyvendino svarių reformų. Taip pat viešėjo Bosnijoje ir Hercegovinoje, kur dabar svarbu įveikti tą politinį sąstingį. Taip pat viešėjau Srebrenicoje, kur padėjau vainiką ir viso Europos parlamento vardu išreiškiau didelę užuojautą visoms savo artimųjų netekusioms šeimoms. Aš manau, kad Srebrenica tai yra ta vieta, į kurią kiekvienas europietis turi būtinai nuvykti. Tai yra svarbi vieta skirta prisiminti, kuo baigėsi, kai žmonės nepakankamai atviri ir nepasirengia ieškoti supratimo. Taip pat noriu Jums pranešti apie tris e, svarbius reikalus. Artimiausia trečiadienį vyks prioritetinės diskusijos kuriuose dalyvaus Europos tarybos vadovas Vandrompojus, taip pat komisijos pirmininkas Barosas bei Eurogrupės vadovas Luksemburgo premjeras ponas Junkeris. Šie debatai bus labai svarbus, mes visi tai suvokiame, todėl kviečiu visus jūs dalyvauti šių debatų metu posėdžio salėje. Dar vienas pranešimas. Šiandien 15 val. čia Europos parlamente baigėsi plenarinė jaunimo parlamentų e, viduržėmio jūros regione e, sesija. Čia dalyvavo 40 valstybių atstovai. Tai yra jauni parlamento nariai iš viduržėmio jūros regiono valstybių. O daugiausia, e, aišku, dalyvavo narių iš ES valstybių. E, vyko darbas penkiose darbo grupėse - dialogas ir socialinis dialogas, migracija ir įtrauktis, e, vienotos galimybės, aplinka, transportas ir atsinaujinanti energijos šaltiniai, taip pat švietimas ir užimtumas. Taigi, kaip matote, buvo aptarti tie patys klausimai, kuriuos mes aptarėme kasdien. Socialinis dialogas, e, lygios teisės, prieiga prie švietimo sistemų, e, aplinkos apsauga, pusiausvyros tarp Šiaurės Afrikos, Pietų Afrikos, Artimųjų rytų kūrimas, kuriant ir užtikrinant e, būtinas teisės tam regionui. Mes galime didžiuotis e, viduržėmio jūros regiono jaunimo veikla. Turiu pasakyti, kad tie jauni draugai dabar čia stebi mūsų posėdį. 250 jaunų žmonių iš viduržėmio jūros regiono šalių e, prieš dvi dienas posėdžiavo čia šioje salėje, noriu pasisveikinti su jais. Taigi sveiki atvykę į mūsų bendrą posėdį. Dar vienas pranešimas. Lapkričio 23 dieną Europos parlamente vyks aukšto lygio konferencija skirta žmogaus teisų klausimams. E, taip pat apdovanosime, e, tai yra susitiksime su 12 e, Sakarovo premijos laureatų. Neaišku, ar visi atvyks į apdovanojimų ceremoniją, tačiau panašu, kad jie visi labai stengiasi atvykti į mūsų parlamentą. Bus diskutuojama apie žmogaus teisų padėtį visame pasaulyje. Šis renginys vyks lapkričio 23 dieną, o dienos pabaigoje kartu su Briuselio gyventojai surinksime susitikimą Bazar centre. Dar viena žinia, tiesa, liūdna žinia. Mirė ponas Viljegas Deklerkas um, iš Belgijos. Jis ketvirtį savo amžiaus dirbo parlamente, e, buvo liberalų frakcijos pirmininkas, e, taip pat vieno iš Europos komiteto pirmininkas. E, dirbo komisijos nariu, buvo Belgijos e, vicepremjeras. Europos parlamento vardu reiškiu gilę užuojautą pono Deklerko artimiesiems. O dabar pagerbkime jo atmintį minutę, tylutę, minutę tylos.